Colleghi, se volete prendere posto iniziamo i lavori. Kolegos, prašyčiau susėsti, kad galėtume pradėti. E, tai yra pirmasis mūsų posėdis šiais metais ir todėl norėčiau palinkėti jums gerų ir laimingų naujųjų metų. Tikėkime, kad ir mūsų komitetų, ir kiekvienam iš mūsų tie naujieji metai bus tikrai laimingi. Prieš perinant prie darbo atvarkės norėčiau Jums pranešti, kad komitete turime naują narį. Jis pakeitė ponę Grunį, tai yra Filip Bula. Jis buvo paskirtas APP e frakcijos vardu, taigi norėčiau jį pasveikinti, nors salėje ir nematau. Tiesiog noriu Jūs informuoti, kad jis nuo šiol dirbs su mumis. Per pastarąsias savaitės turėjome pakeisti darbo tvarkės projektą. Tam pritarė koordinatoriai paskutinio posėdžio metu. Ypač norėčiau atkreipti į penktąjį punktą. Jis buvo atidėtas iki kito posėdžio, kadangi kolega Busutilis turi kitų įsipareigojimų. Septintasis punktas dėl atliekų atsekamumo ir peticija dėl sistri taip pat buvo atidėta paprašus peticijos pateikėjui. Taigi atidedama šis punktas kitam posėdžiui, o dėl komisijos metinio pranešimo pasitarėme ir nusprendėme, kad geriausia būtų jį atidėti. Tačiau reikia dar detaliau tai panagrinėti su pranešėju. Taip pat atsižvelgėme į naujausią informaciją e, mūsų prašymų, kad jį būtų įtraukta į 2010 metų pranešimą. šeštas, aštuntas, devintas ir dešimto punkto pareiškėjai taip pat dalyvaus posėdėje šiandieną. Taigi pradedame pirmąjį šių metų posėdį. Ir pusę šešių taip pat bus atidėtas bendro komiteto posėdis tam, kad galėtų vykti koordinatorių posėdis, o rytoj 9 ryto tęsime komiteto posėdį ir jame dalyvaus 16, 17, 21, 22 punktų pareiškėjai. Tai tiek pranešimų iš pirmininkės. Matau, kad kolega, kurį pasveikinau, dabar jau atvyko. Taigi sveikinu dar sėki. Kaip tik sakiau kolegoms, kad jūs pakeitėte ponę Grūnį. Taigi sveiki atvykę į peticijų komitetą. Taigi galime tęsti darbą ir tvirtinti darbo tvarkės projektą. Pone Alko, ar dėl darbo tvarkės norėtumėte pasisakyti? Užbaikime šį klausimą. Taigi, ar galime patvirtinti pakeistą darbo tvarkės projektą? Nieks neprieštarauja, todėl laikau darbo tvarkę patvirtinti. Kolega, ar dėl darbo tvarkės norite pasisakyti? Ačiū. Aš norėčiau paklausti. Ir būtent, e, manau, kad būtų labai svarbu, jeigu mes e, išsiaiškintume situaciją dėl Ispanijos pakrančio įstatymų. Tai būtent, kad įtrauktume šitą klausimą į mūsų darbo atvarkę. E, gruodžio antrą dieną jūs mums pasakėte, kad teisinės tarnybos įvertinimas jau yra paruoštas ir jau praėjo beveik porą mėnesių ir aš manau, kad yra labai svarbu, e, ypač su to susijusiems piliečiams, kad jie e, sužinotų, kągi mes nusprendėme, nes jie nuolat siunčia mums laiškus, taip pat e, vokiečiai, britai, austrai ir ispanai siunčia mums tos laiškus. Visos įmanomos tautos pasakoja įvairiausius dalykus, tai būtent, kad ten iš tiesų vyksta katastrofiška, katastrofiški dalykai. Taigi, e, būtent aš norėčiau, kad mes įtrauktumėme šitį klausimą į darbo atvarkę. E, iš esmės, kad e, šitie sklypai arba šitie, šitas nekilnojamas turtas nebūtų nusavinamas valstybės, o kad būtų išspręstas klausimas remiantis naujausią teisinę praktiką. Ir iš esmės peticijų komitete mes ir turėtume užsiimti tokiais klausimais, nes piliečiai nuolat kreipiasi į mus Ir aš norėčiau paprašyti, arba mes šiandien, arba per kitus posėdžius skubiai apsvarstytume šį klausimą. Ačiū. Kolega Jar, però queste non sono un, un attimo. Jei leisite, vėliau steiksiu Jums žodį, dabar žodis pono Jar. Aš nelabai klausiausi. Aš tiesiog, aš esmės э, galbūt э, pasiūlyčiau šį klausimą aptarti koordinatorių posėdėje ir kada mes jį galėtume išsamiau panagrinėti. Ar iš esmės e, verta šitą klausimą taip skubiai nagrinėti, ar ne? Eh, taip, pritariu. Visų pirma, reikia išspręsti pirmą jūsų minėtą klausimą. Jau patvirtinome šios dienos darbo tvarkę o po to mūsų kolegos pasiūlymas bus įtrauktas kaip galimas punktas ir jį aptars koordinatoriai. Kitas darbo tvarkės punktas yra anksčiau buvusių posėdžių protokolų tvirtinimas ir žodis poniai Aukian. Taip, ačiū. Dėl gruodžio pirmos antros dienos posėdžių norėjau pasakyti, jog mano nuomonė Rumunijos pateikta peticija kelia tam tikrų abejonių. Na, man atrodo, dar tas klausimas nėra baigtas svarstyti. Ir tai, kaip buvo sprendžiamas šis klausimas, mano nuomonė buvo nepriimtina. Ir aš norėjau, kad tai būtų pažymėta to posėdžio protokole ir manau, kad tas klausimas dar nėra baigtas svarstyti. Iturgais Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu apie protokolų tvirtinimą tomis dienomis, kurios yra paminėtos mūsų darbo tvarkė, tų posėdžių protokolai. Vienas iš jų buvo susijęs su peticija dėl Ispanijos pakrančių. Ir dokumente teigiama, kad koordinatoriai rekomenduoja peticijas dėl šio įstatymo svarstyti kiekvieno atveju atskirai. Man atrodo, kad tai netitinka sprendimo, kuris buvo priimtas per koordinatorių posėdį. Pirmininkė, jūs turbūt prisimenate, nes pati pirmininkavote tam posėdžiui, bet tuomet mes sutarėme, kad ponios Volis pasiūlymas nėra mum priimtinas, nes jie būtent ir siūlė nagrinėti kiekvieną tokį atvejį atskirai. Tačiau kiti koordinatoriai sakė, kad reikėtų šiek tiek kitaip nagrinėti tokius klausimus, dirbti kartu su aplinkos apsaugos komitetu ar kitais komitetais ir todėl pakrančių teisės klausimai ir peticijos galėtų būti perdodami tiem atitinkamiem komitetam ir taip pat galėtumėm kreiptis į Ispanų ombudsmeną, prašyti jo rekomendacijų. Tad dokumente teikti, kad koordinatoriai rekomenduoja nagrinėti kiekvieną atvejį atskirai yra neteisinga. Ne visai tikslu. Kaip aš supratau, mes tokio bendro sprendimo nepriėmėme. Jei neklystų, ponas Jar tam pritarė, tačiau visi kiti išsakė kitokią nuomonę. Taigi reikėtų nepamiršti, kas buvo išsakyta per paskutinį koordinatorių posėdį ir mes tikrai nenorėtumėm, kad ponios Volis e, pasiūlymas būtų teikiamas kaip priimtinas bendrai visiems koordinatoriam. Ačiū. Kolega Bustinado. Ačiū pirmininkė. Politinių frakcijų koordinatoriai aptarė peticiją dėl žiniasklaidos laisvės Rumunijoje. Taip pat po mūsų dėrybų buvo priimtas ir tam tikras kompromisas. Tad siūlyčiau mūsų praeito posėdžio protokole nedaryti jokių nuorodų į peticiją dėl žiniasklaidos laisvės Rumunijoje. Šį vakarą koordinatoriai manau, turės aptarti dar kartą šią peticiją. Tikiuosi, kad tai bus įmanoma. Ir aš tikrai tikiuosi, kad rasime sprendimą, kuris bus naudingas mūsų komitetui. Turėsime nulemti šios peticijos likimą arba šiandien vakare, arba per kitą posėdį. Tikiu tokį pasiūlymą kompromiso vardan ir tikiuosi, kad rasime būdą dirbti su šia peticija ir išspręsti susiklošusią padėtį. Ačiū, ponė pirmininkė. E, aš tikriausiai pas, norėčiau pasakyti ne tuo klausimu, kuriuo čia dabar iškėliau savo lentelę. Aš vėliau pasakysiu dėl įvairių kitų klausimų. Kągi, dėkoju. Daugiau niekas pasisakyti nebenori. Tad praėjus posėdžiu protokolai tvirtinami. Tai yra lapkričio 9 posėdžio protokolas ir lapkričio 22 protokolas. Na, o dėl gruodžio 1-2 posėdžio protokolo panašu, kad dar kyla tam tikrų neiškumų, nes keli komiteto nariai pasisakė dėl to protokolo, taigi siūlyčiau kol kas netvirtinti to protokolo ir nukelti tą tvirtinimą rytojui. Ir iki to laiko tikiuosi aptarsime šį protokolą su koordinatoriais. Taigi, pirmų dviejų posėdžių protokolus tvirtiname, na o trečiasis protokolas, kaip sakiau, jo tvirtinimas atidedamas iki rytojaus. Trečias darbo tvarkės punktas pirmininkės pranešimai. Dar vienas pranešimas iš mano pusės yra susijęs su antraja darbo atvarkės dalimi. Tai yra peticijos, kurių svarstymą siūloma baigti, nes pasisakė įvairūs kolegos ir jei nebus jokių kitų pasiūlymų, tai e, patvirtinsime tą jau mano minėtą siūlymą. Tai reiškia, kad dabar galime eiti prie ketvirto darbo atvarkės punkto. Ponas Vyland. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau dabar pasinaudoti galimybę e, atkreipti dėmesį į vieną klausimą, kuris buvo jau pateiktas e, kelis kartus sekretariatui raštu. Pavyzdžiui, kai mes atremė tam tikrus e, blokus peticijų, e, čia aš norėčiau pasiūlyti dėl procedūros kai kurios pakeitimus. Kartais mes turime per mažai laiko ir terminai nustatyti yra pakankamai trumpi. Ir dažnai mes neturime pakankamai laiko uh, pateikti e, savo atsakymus raštu. Iš esmės, ir aš norėčiau e, pasiūlyti, kad e, terminas būtų nustatytas toks, kad peticija būtų išnagrinėta arba raštu pateiktas dėl jo pastabos iki kito posėdžio pabaigos. Taip mes galėtume suintensyvinti procedūrą peticijų svarstymo. Iš esmės tai galima apskaičiuoti iš anksto, kada baigsis toks terminas. Pavyzdžiui, 10 dienų trunka vertimas peticijos, tada 25 dieną baigėsi, sakykime, tas vertimo terminas, tada vėliau yra kitas posėdis ir matome, kad jeigu neužtenka laiko, tada perkeliame šitą peticijos svarstymą į kitą posėdį. Tai būtų veiksmingiau išnaudojamas mums skirtas laikas. Ir iš tiesų e, labai nesmagu, kai parlamentarai siuntinėja dabar elektroninius laiškus e, sekretoriatui. Tai iš esmės ir sekretariatas tada atsako, kad dėl kažkokių priežasčių negali, sakykime, reaguoti į e, mūsų raštų patiktą pastabą. Ir tada išsisprendžia visas reikalas. Bet jeigu mes norime efektyviau to laikį išnaudoti, reikia ilgesnių terminų. Eh, la proposta, se ho ben capito, è quella di eh, non. Kolega Vildai, jeigu aš teisingai supratau, jūs norėjote, kad eh, antroji darbo tvarkės dalis neturėtų būti priimta, tai yra B dalis. Ar ne? Iš esmės mes kalbame apie 25 peticijas. Čia jų yra santraukos, išvados ir nuorodos. Čia, e, kur pasiūlyma, pavyzdžiui, ten, e, ar jos priimtinos tos peticijos, ar ne. Mes galime išspręsti šios klausimus iš esmės dar prieš posėdį. Ir taip e, suteikiamas terminas, pavyzdžiui, penkios, šešios arba devynios dienos, gal, gal mažiau, parlamentarams, kad jie galėtų reaguoti tas peticijas. Ir tada jie galėtų pareikšti savo nuomonę, jeigu, pavyzdžiui, jeigu jie nesutinka dėl tokios taikomos procedūros, kaip svarstama peticija. Tai dar prieš, sakykime, komisijai priimant e, savo išvadas. Tai yra e, prieš kelis mėnesius praktiškai prieš e, komisijai pareiškiant išvadas. Čia dėl peticijų. Ir aš norėčiau tiesiog, kad tos peticijos būtų efektyviau nagrinėjamos. Mums būtų suteikta daugiau laiko. Sì, eh, non, non mi era chiaro perché. Eh... Iš esmės tai aš anksčiau netaip supratau. Vadinasi, jūs pasakėte, kad mes turime per mažai laiko tarp e, išsiuntinėjimo e, vadinamojo paskirties dokumento arba nagrinėjimo dokumento ir tarp galimybės peticijas įtraukti į mūsų darbo atvarkę. Tai yra problematiška, jūs manote, tas e, laikotarpis. Nes tie dokumentai turi būti išsiuntinėjami nariams, e, tada e, prezidiumas ir sekretariatas įvertina šitos dokumentus ir parengia išvadą dėl šių dokumentų. Ir kiekvienas uh, parlamento narys, tai yra komiteto narys, gali pareikšti savo nuomonę dėl šių jau išnagrinėtų peticijų. Tai visų pirma, e, mes, e, kai gauname peticijas, mes nustatome tam tikrus terminus, kada tos peticijos bus nagrinėjamos, atsižvelgiant į tai, kaip jos buvo įvertintos tų anksčiau minėtų institucijų. Taigi, e, jūs norėtumėte pakeisti e, tą, tą laikotarpį, per kurį e, institucijos pateikė savo nuomonę, savo išvadas dėl tų peticijų. Tai, tai yra nu, 3, 5 arba daugiau dienų. Čia iš esmės kalbame apie sekretoriato darbą ir mes galėtume galbūt pasitarti su, su koordinatoriais, čia aptardami kitus klausimus, Vadinasi, mes galėtume galbūt ir nustatyti ilgesnį terminą, kad visi pasiūlymai būtų tinkamai įvertinti, jeigu aš teisingai supratau. Taip, iš esmės taip, bendrais bruožais. Tačiau e, norėčiau pasakyti, kad nelabai suprantu aš e, šitos procedūros. Tai sekretorės iš esmės jau yra susipažinęs su visų reikalu. Su, todėl, e, jeigu mes suteiksim papildomą galimybę jiems pareikšti papildomą išvadą, tai nieko čia, jiems naudos iš to nebus. Iš esmės sekretorės turi aptarti su jumis e, tas e, peticijų nagrinėjimo klausimą. O to nevyksta, kaip supratau. Aš per pastarosius trejus septynerius metus parašiau apie aštuonis elektroninius laiškus sekretariatui. Ir iš esmės, man atrodo, kad neefektyviai vyksta peticijų nagrinėjimas. Tai, taigi, e, e, iš esmės ta antroji dalis jūsų argumento yra susijęs su labai svarbiu klausimu. Aš e, norėčiau tą klausimą atidžiau panagrinėti. Ir būtų labai smagu, jeigu jūs e, e atsiųstumėte man šitų e, atsakymų, kur jūs gavote kopiją man. Ir manau, kad e, iš esmės e, komiteto narių nuomonė apie nagrinėjimas peticijas yra taip pat labai svarbi. Ir aš pasirūpinsiu, kad būtų išvengta kad nėra atitinkamai atsižvelgiamai kai kurių kolegų pateiktus įvertinimus. Taigi jūs gal pasakykite man ar parašykite, e, kurie dar norėtų kolegos gauti atitinkamus dokumentus kaip kopiją ir jeigu e, koordinatoriai sutinka, mes e, galėtume po pietų ir aptarti šį klausimą. Kaip galima geresnius atsakymus pateikti e, komiteto nariams. Taigi aš dabar norėčiau užbaigti šį punktą. Perėsime prie šešto punkto. Tai yra e, Italijos pilietė e, Marija Gracija Kanutė pateikė peticiją dėl Malgroto savartino netoli Romos. E, pareiškėja peticijos, man atrodo, yra pas mus salėje. Pane Kanutė, prašom jums žodis. Pronto? Ok. Um, allora, io ho portato delle foto per spiegarvi meglio questo. Aš su savimi atsinešiau nuotraukų, kurios padės geriau perteikti situaciją. 1955 metais mano tėvas e, pradėjo dirbti Romoje. Trylika kilometrų nuo Kampitolijo, 18 kilometrų nuo jūros pakrantės. Uh, Tai čia noriu taip pat paminėti atstumus, nes jie yra svarbus. 58-aisiais, e, e, atsiprašau, 78-aisiais metais 130 metrų nuo ūkio buvo pastatytas naujas pastatas naujame kvartale, kuris išsiplėtė po to, kai buvo sudarytas susitarimas su Romos miesto taryba. E, ten buvo įrengti vandens šuliniai. Mes taip pat gyvenome gana arti jūros ir mano šeima turėjo sumokėti firmai už paslaugas, kurių, kurios dar nebuvo privestos iki mūsų e, gyvenvietės, nei elektros, e, nei e, vandens neturėjome, tačiau turėjome mokėti, komunikacijų neturėdami turėjome mokėti mm, komunalinius mokesčius. Septyniasdešimt aštuntaisiais metais vietovėje, kuri nebuvo skirta namams statyti, buvusio karjero savininkas nusprendė tą vietą panaudoti kaip nelegaliam savartynui įsteigti. Jei pažvelgsite į šią nuotrauką, 78-aisiais jau aplinkui buvo daug namų pastatyta - Kaza Lumbrozo, Tredičezimo mm, kvartalai, taip pat Masimina, čia matote Malagrotą. Taip pat yra ir archeologinių vietų, vietovių. Čia matote raudoną tašką, žyminti mano namus, mūsų namą šiame kvartale. Tai visą tai yra nutolę pusantro kilometro nuo neteisėto savartino. 84 metais Romos miesto taryba iš pradžių išskirtinio atveju, išimties atveju, po to vis dažniau ir dažniau pradėjo naudoti tą savartyną komunaliniams atliekoms. Kasdien ten buvo atvežamos atliekos. 90 metais vietos gyventojai e, pradėjo protestuoti dėl sklindančio kvapo. Ir čia matote dvi, du juodus taškus. O šita raudonai pažymėta vieta rodo jums plačiausiai išsiplėtusi savartyną. Čia, šioje atkarpoje nuo Via Aurelija iki Kazalumbrozo, Lumbrozo, E, atstumas 3,5 km, taigi įsivaizduokite, koks ilgas, koks didelis šis savartynas, jis be galo didžiulis. Meras bandė kažką padaryti, jis e, priešai savartyną įsteigė dvi žaliai pažymėtas vietas. O jei pažvelgsite į violetinės e, sritis, ten yra e, tam tikri tvenkiniai, kurie dvokia. Aš remiuosi prielaidą, kad jie dvokia todėl, kadangi į juos atiteka nuotekos iš savartyno. Vie Kazalubrozo. Vie 2009-aisiais įvyko purvo nuošliauža. E, purvas e, nušliaužiant kelio. Jis po to buvo pašalintas, aišku. Ir tačiau e, kelią reikėjo nukreipti kitur Kiekvieną dieną važiuoja sunkvežimiai, jie išsirikiuoja į eilę priešais uolas. Ten yra buldozeriai. Jie suspaudžia, supresuoja atvežtas atliekas, bando jas išlyginti Taigi, aišku, kad tokioje vietoje neišvengiamai sklinda blogas kvapas, o vėjas kartu su temperatūrų sviravimais ir dar paskleidžia visą tą smarvę. Nuo 2006 aš sergu. Man kilo problemų dėl karščiavimo, dvokas tampa nepakeliamas, atsirado metastazės mano pilve, kepenyse ir genitalijų srityje. Čia matote sutinimą. Jis atsirado dėl to, kad ten kaupėsi skyščiai organizmui bandant apsiginti nuo metastazių. Du kartus man išsirbinėjo, išsirbė skyščius 3 litrus, po to 4 nuo 2008 rugsėjo iki 2009 man buvo taikoma chemoterapija. Onkologas nemanė, kad turėtų ką nors daryti dėl žalingo pašalinio chemoterapijos poveikio. Mano kaulų sistema taip pat e, kepenis nukentėjo, išsivystė osteoporozė. Taip pat regėjimas e, pablogėjo, kartais staiga prarandu pusiausvyrą. dėl tų sutinimų spaudžiami mano vidaus organai, širdis, žarnos, plaučiai, jai kepenis ir taip toliau. Tai reiškia, kad turiu nepatogiai miegoti, sunku normaliai atsigulti negaliu palaikyti normalių seksualinių santykių ir kitų problemų man kyla. Ir man esu įsitikinusi, kad merai val, vyriausybės valdybos, taip pat vietos valdžios institucijos yra atsakingos už mano ir kitų vietos gyventojų nelaimės jie visai neketina perdirbti atliekų, kaip kad darome kitose e, Europos šalise. Nu, nuo 1976 iki 2011 metų e, valdžios institucijos nepakankamai svarbos teikia šiai viešai paslaugai, už kurią buvo renkami mokesčiai iš gyventojų komunalinės ir ligoninių ir kitokios atliekos buvo tvarkomos neatsakingai. Taip pat e, šis savartynas e, buvo netinkamai naudojamas. E, atsiprašo kalbėtoja, klausia, ar jau baigėsi jai skirtas laikas. Kiti, kas turėtų prisimti atsakomybę už šią situaciją, yra vietos organizacijos, kurios netinkamai užtikrino žemės panaudojimą. Taip pat savartino žemės, kurie yra savantynas savininkas, taip pat netinkamai tvarkė tą vietą, o ją tiesiog plėtė ir plėtė nes nori pasinaudoti šio savartynų, kad pramoniniu būdu pradėtų gaminti dujas skirtas miesto auto, mini autobusų reikmėms dažnai savęs paklausiu, kiek atliekų reikia, kad tiek dujų pagamintume, kad būtų išgautas vienas litras dujų iš tokių atliekų, kiek reikia tų atliekų, o kas nutiks su tomis visomis kietomis atliekomis, kurios, kurios e, dar išlieka. Paskutinis dalykas. 2006-aisiais, matote, šis savartynas jau iškilęs virš horizonto. 2010-aisiais dar padidėjęs. Pasižiūrėkite, taigi 2011 kaip išsiplėtė jisai. Iš savo, pro savo namo langus matau šį ekologinį monstrą. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu komisijos atstovui. Komisija jau pradėjo tirti šį atvejį. Taigi žodis komisijos atstovui, ponui Jonkonesku. Thank you, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Kaip jau jūs minėjote, komisija pradėjo preliminarų tyrimą dėl Malagrotos savartino tvarkymo. Apsikeitėme nuomonėmis ir informaciją su Italijos institucijom, tačiau ir toliau paprašėme daugiau duomenų. E, paaiškinimus gavome 2010 birželio mėnesį. Nuo to laiko dar kelis kartus susisiekėme su Italijos atsakingom institucijom bendravom su jų atstovais ir beje tai yra susiję ir su kitų komisijos tyrimu dėl naujo atliekų tvarkymo plano dėl Lacijų regionui. To plano patvirtinimo tikimės 2011 pirmoje pusėje. Latso planas yra atskira byla, atskiras klausimas, tačiau dėl to klausimo jau pradėta pažeidimų tyrimo procedūra, na, o Malagrotos savartino klausimas kol kas yra preliminaraus svarstymo stadijoje. Vis dėlto manome, kad tie du klausimai susiję, e, nes kalbant apie Lacijo regiono planą, į jį reikia įtraukti ir kitus regiono savartynus. Praeitą savaitę vyko susitikimas, kurio metu buvo aptartas Lacijo naujas atliekų tvarkymo planas. Mes bendravome su Italijos institucijų atstovais ir komisija jiem priminė, kad jie kiek galima greičiau turi oficialiai mums pateikti atsakymą dėl ankstesnių mūsų klausimų, dėl papildomos informacijos. Taigi Italijos atitinkamos institucijos turi atsakyti į mūsų pateiktus klausimus, kurie yra taip pat susiję ir su ponios Kanuti pateiktais klausimais. Tikimės, kad jau tikrai gan greitai gausime išsamius atsakymus. Komisija turės įvertinti tuos atsakymus tam, kad nuspręstų, ar buvo pažeisti aplinkosauginiai ES teisės aktai. Ir, kaip sakiau, nepamirškime, kad šis konkretus klausimas susijęs su uh, e, Lacijo regiono uh, atliekų tvarkymo planu ir kad visą tai reikia matyti platesnėme kontekste. Dėkoju. Tad Dar palauksime vietos valdžios institucijų atsakymo ir komisijos atsakymo. Ačiū pirmininkė. Išklausiau peticijos pateikėjos. Ir tikrai šokiruoja tokia informacija, kurią, kurią ji pateikė. Matome, kokia didelė įtaka poveikis daromas žmonių gyvenimams. Ir tikrai turime, na, galbūt jautriau reaguoti į tokius klausimus. Na, o tai, ką sakė komisija, taip pat labai svarbu, bet akivaizdu, kad kol kas peticijos nagrinėjimas atviras nes e, kol kas, kaip komisija sakė, informacijos ir atsakymų savo klausimus e, negavo, taigi turime laukti. Komisija pasakė, kad jiem reikia informacijos, kurią jie užsakė, tam, kad galėtų apsvarstyti šį klausimą, bet kol informacijos nėra, turime palikti atvirą šį klausimą ir paprašysiu komisijos per ateinančias kelias valandas susisiekti su Italijos atitinkamom institucijom ir pareikalauti, kad jie atsiųstų informaciją. Nepamirškime, kad jūs jiems klausimus pateikite dar prieš septynis mėnesius. Na nežinau, ar jūs tik vieną kartą patikė tos klausimus, ar jūs nuolat prašote jų informacijos, bet vienai par kitaip kol kas man atrodo, kad per tuos kelis mėnesius jūs iš jų nieko negavote. Ir nepamirškime, kad, na, laikas netrumpas, keli mėnesiai, net peticijos pateikėjai atvyko į Bruselį, o iš institucijų, valdžios institucijų atsakymo negavome. Pone Aukian. Ačiū, panė pirmininkė. Aš turiu tik tai vieną klausimą. Aš galbūt nelabai dėmiai klausiausi, tačiau mes kalbame ne apie aplinkos apsaugos direktyvas, bet apie atliekų direktyvas. O tai yra pakankamai svarbus aspektas. Taigi, čia mes turime atkreipdėmės tai, kad e, šitas atliekų tvarkymas turi tikti atliekos direktyvos nuostatas, tai mes čia su visą atliekų hierarchiją susidurėme. Bet e, kažkuriam kontekste buvo minėtas ir aplinkos apsauga. Tačiau aš norėčiau e, būtent ir paskatinti, kad būtų atsižvelgta į šias direktyvas. Il kolega Jar. Kolega Jar. Ačiū. E, pirmiausia, man svarbiausia yra trys dalykai. Tai yra atliekų direktyva, aplinkos e, direktyvos ir konkrečiai žmonių sveikata yra vienas svarbiausių dalykų. E, todėl e, mane truputį irgi nervina, kaip kolega jau sakė, kad taip ilgai trunka šitas tyrimas. Iš esmės, ta informacija, kad taip lietai yra teikiama, tai yra tai, tai, pakankamai blogai, todėl aš norėčiau paklausti komisijos, kada ir, ir kaip jūs tikitės gauti išsamą atsakymą iš Italijos valdžios institucijų. Iš esmės, tos peticijos mes dabar negalime laikyti išspręstą, tačiau bet kokiu atveju mes turime e, konkrečiai žinoti, e, kur yra kažkokie nesutarimo dalykai arba kur čia užstringo informacija. Gal galėtumėte atsakyti? Ponas Kodekso. Ačiū. Kaip jau sakiau, mums taip pat tai yra skubos klausimas. Taip žinome, kad po mūsų papildomo užklausimo praėjau septyni mėnesiai. Bet, kaip sakiau, mes bandom vykdyti ir dvi šalės dėrybas ir sustikimus su Italijos institucijų atstovais. Vis dėlto nepamirškime, kad tai labai sudėtingas klausimas, nors pritariu jūsų kolegoms. Taip, tai yra susijęs su įvairių sričių teisės aktais. Iš esmės tai yra atliekų šalinimo ir tvarkymo klausimas, tačiau tai turi įtakos ir pasiekmių ir žmonių sveikatai. Kaip sakiau, praeitą savaitę ketvirtadienį mes susitikome su Italijos institucijų atstovais, aptariam su jie šį klausimą, dabar laukiame atsakymo ir jau greitų laikų tikiuosi, kad tą atsakymą gausime. Gavę atsakymą galėsime imtis tolesnių veiksmų ir tikiuosi, kad gautas atsakymas mus tenkins, kad gausim pakankamą informacijos. Na, o jei ne, tuomet e, pritaikysim kai kurias teisinės priemonės, kurios egzistuoja. Kaip jau minėjau, dar kartą pabrėšiu, kad komisijai taip pat šis klausimas yra skubos klausimas. Ir, kaip jau sakiau, Lacijo plano kontekste reikėtų matyti šį aspektą, nes e, įtaka daroma ne tik mažam regione, mažoje vietovėje, bet tai yra susijęs su visų Lacijo regionu. Tad tikrai nagrinėjom šį klausimą, bandome dirbti kartu su Italijos atstovais ir tikimės per ateinančias kelias savaitės imtis tolesnių veiksmų. Dėkoju. Na, panašu, kad reikia dar toliau svarstyti šį klausimą, dirbti toliau. Iš komisijos konkretaus atsakymo negavome, nes komisija savo ruoštų negavo konkrečių atsakymų iš Italijos institucijų. Tad reikėtų galbūt pabandyti dar kartą priminti Italijos institucijom, kad laukite jų atsakymo, kiek galima greičiau ir mes taip pat turbūt galime įsitraukti šį procesą ir galime kreiptis į atitinkamas Italijos valdžios institucijas ir galėtumėm pakviesti juos dalyvauti klausimuose arba galėtumėm tiesiog paprašyti, kad jie pateiktų mums atsakymus į užduotus klausimus. Jei jie norės dalyvauti komiteto posėdėje, tai galėsime viską suplanuoti ir pakviesti juos į vieną iš būsimų mūsų posėdžių. Taigi siūlyčiau taip ir padaryti kreipsiuosi dabar į peticijos pateikėją ir paklausiu, ar ji norėtų dar papildyti savo pasisakymą arba sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Prašau. Ačiū. Na, naujausios žinios yra tokios. Regiono valdytojas ir miesto meras Alamano žaidžia lik ir tam tikrą stalo teniso žaidimą ir tą klausimą permetinėja vienas kitam. Na, o ką tuo tarpu daryti eiliniam žmonėm? Mes ir toliau turime kvepuoti tuo užterštų orų, kvepuoti savartino išmetamom susikaupusiom dujom ir gadiname savo sveikatą. Mes jau nebežinome, ką daryti. Na, taip, bet kaip jau sakė komiteto nariai, jūs tikrai kalbėjote apie rimtas svarbės problemas ir dėja kol kas mes iškart negalime jum atsakyti. Komiteto vardu galiu pasakyti tik tiek, kad mes tikrai stengsimės išspręsti šį klausimą ir užtikrinti, kad tie, kas privalo pateikti atsakymus, juos ir pateiktų. Kreipsimės regiono atstovus ir pareikalausime, kiek galima skubiau atsakyti į jiem pateiktus klausimus tikrai bandysime susisiekti su regiono atstovais, su meru ir taip pat bandysime juos pakviesti atvykti pas mūsų komiteto posėdį ir čia vietoj atsakyti į klausimus. Na, aš tiesiog nenorėčiau, kad jie dar vieną monstrą sukurtų, dar vieną savartyną. Norėčiau ponė pirmininkė, pritarti jūsų pasiūlymų dėl poros priežasčių. Visų pirma, akivaizdu, kad peti komitetas tikrai turėtų kažkaip padėti peticijos pateikėjai. Antra, tikrai egzistuoja tiek daug panašių atvejų, kai regiono valdžios institucijos atsisako teikti atsakymus Europos komisijai arba tiesiog vilkina procedūrą metų metais. Taigi mes turėtumėm surenkti specialų posėdį su komisaru Ševčevič, kuris yra atsakingas už tarp institucinį bendradarbiavimą ir turėtumėm rasti kažkokį būdą, kuris padėtų mum ateityje gerinti bendradarbiavimą ir dialogą tarp institucijų ir tarp valstybių narių ir jų atstovų. Nežinau, ką galime padaryti, bet kažką padaryti privalome, nes turime padėti, nes dabartinė situacija tikrai yra apgailėtina, yra gėdinga, nes ką daro vietos valdžios institucijos, jos ne tai, kad atsisako teikti atsakymus, o jos tiesiog rodo visišką nepagarbą. Ir iš vis nereaguoja nei į komisijos užduodamus klausimus, nei į mūsų klausimus, ir tai yra nepriimtina. Pone pirmininkė, aš tikrai raginu jūs perduoti Italijos valdžiai laišką, perduoti jam paklausimą ir taip pat susisiekti su e, komisaru, komisijos vicepirmininku ir kartu ieškoti sprendimo. Priešingų atvejų mūsų darbas visiškai nenaudingas. Tokiais atvejais jis yra nenaudingas, nes mes negalime padėti piliečiams ir apsaugoti jų teisų. Ačiū. Grazie, di nuovo il collega Jarsi. Äh, Buzetil, äh, sehr, sehr, sehr nachhaltig äh, unterstützen. Iš esmės aš norėčiau čia pritarti Jums, nes čia mūsų komiteto pagrindinė užduotis. Iš esmės, jeigu mes negausime jokios informacijos iš valstybių narių, tada mes negalime niekaip nagrinėti tų peticijų ir įvertinti jų. Ir būtent e, daugelį peticijų, e, kurias susijęs su aplinkos apsauga, kartais e, susidaro toks įspūdis, kad valstybė darė samoningai nesuteikia tinkamos informacijos, trukdo kartais vykdyti mūsų tyrimą. Ir mes čia faktiniu atžvilgiu praktiškai nieko negalime pakeisti. Iš esmės, e, galbūt reiktų nustatyti kažkokius terminus, kada jie turėtų pateikti mums atsakymus, tie valdžios institucijų atstovai. E, galbūt reiktų kažkokius džentelmeniškus susitarimus e, sukurti kad kažkas įsipareigotų vis dėlto laikytis tam tikrų laikotarpių, per kurios pateikime atsakymai. Nes iš esmės trūksta bendradarbiavimo iš valstybės narės pusės. Ir e, mes susidurėm į, tarsi į sieną ir mes nebegalime dirbti praktiškai nagrinėtų peticijų. Quindi a questo punto la petizione eh, resta aperta, eh, la, la presidenza. Ačiū. Taigi e, peticija šita lieka taip pat neišspręsta. Ir mes parengsime raštą valdžios institucijai susijusiai su šiuo klausimu ir ji bus pakviesta į posėdį ir bandysime paskatinti, paskubinti tą valdžios instituciją, kad jinai reaguotų į mūsų, į mūsų klausimus, bet to paskatinsime taip pat komisijos tarnybas kuo greičiau išnagrinėti šią peticiją. Kitas dalykas dabar yra mm, aštuntas punktas e, darbo atvarkės, tai e, pono mm, Ivailo Senovo Krastevo peticija. E, dabar suteikiu žodį peticijos prieškėjui. Životo na naselenį. Mano vardas yra Medžislavas Buslovas. Aš esu organizacijos atstovas, kuri užsijima gyventojų sveikatos e, apsaugos klausimais. Čia kalbame apie 2007 metų peticiją, kur yra susijusi su tam tikrų Sofijos miesto kvartalu. Ir ten tame kvartale kyla atitinkamos problemos. Taigi, ponios ir ponai, e, parlamento nariai. E, mūsų kvartale kaip tik tai kalbama apie E, neteisėtą savartyną, kuris kaip tik ir buvo pastatytas e, netoli mūsų kvartalo. E, Europos komisijos aplinkos apsaugos tarnybos paprašė mūsų pateikti tam tikrus įrodymus, kaip atrodo šitas savartynas. Mes pateikėme dokumentus ir faktinę vaizdinę medžiagą. Ir buvo sprendžiamas klausimas, ar šis, šis savartynas, tiksliau jo pastatymo faktas neprieštarauja bendrijos teisės aktams. Taigi problema yra pakankamai sudėtinga. Ypač kalbant apie vandens telkinių apsaugos direktyvą, nes ji akivaizdžiai yra pažeidžiama, nes požeminiai vandenys yra teršiami, o tai sukelia sveikatos problemas gyventojams, kurie gyvena netoliese. Taigi e, buvo paprašyta įvertinti e, šios savartino poveikį žmonių sveikatai, tačiau tokie, toks vertinimas niekada nebuvo atliktas. E, be to aš norėčiau atkreipdėmėsi tai, kad ši problema jau buvo pavaizduota keliose Europos e, televizijos kanaluose, tarp jų ir Artė ir kituose. Ir iš esmės prikišama Bulgarijai šiuo atveju, kad e, ji nesukūrė atitinkamos infrastruktūros, kad būtų e, tinkamai tvarkomos tos atlikos. Ir Bulgarijos valdžios institucijos leido iš esmės e, šią neteis, šį neteisėtą e, savartyną toliau naudoti, o tai jokių būdų netitinka ES teisės akto. Taigi mm, komisija iš esmės e, tarsi yra mm, tolerantiška Bulgarijos valdžios institucijų atžvilgių, nors jos nesilaiko ES teisės aktų. Nes Bulgarijos valdžios institucija, institucijos praktiškai nieko nesijima, kad šitas savartinas būtų panaikintas arba sutvarkytas. Taigi tarsi yra kažkoks biologinis karas vykdomas prieš mūsų kvartalą. Taigi e, šitame e, nedesname savartyne e, išsiskiria įvairios naudingos dujos, tai yra metanas, azoto dioksidas ir sieros junginiai kurie yra kenksmingi žmonių sveikatai, sukelia lygas. Visos šios problemos e, yra susijusios pirmiausia su e, interesų konfliktais e, Bulgarijos valdžios institucijų gretose. Mes žinome, kad yra tam tikrų technologijų, kurios galėtų padėti, sakykime, sumažinti neigiamą e, savartino poveikį žmonių sveikatai. Tačiau tos technologijos nenaudojamas, o tai yra susiję visų pirma su valdžios institucijų korupcija. Taigi mūsų prašymai, skundai e, iki šiol buvo neatsakyti. Vadinasi, mūsų piliečiams vis dar yra daroma didžiulė žala. Ne tik mūsų piliečiams dabartiniams, bet ir ateities kartoms. Be to, e, tai prieštarauja ir ES puoselėjams vertybėms. Visų pirma, e, piliečių sveikatos apsauga ir aplinkos apsauga. O kalbant apie pavojų sveikatai, jūs patys puikiai matote kad e, yra surinkti tam tikri faktai, kad e, vėžinių susirgymų padaugėjo šio e, savartino aplinkoje. Išsėtinė sklerozė paplito gyventojų tarpe. Ir mes šio kvartalo gyventojai kaip valstybės narės gyventojai. Mes prašome, kad Europos komisija, taip pat ES institucijos paspaustų Bulgarijos valdžios institucijas ir išspręstų šią ekologinę problemą. Būtent, kad e, nebekiltų pavojus mūsų kvartalo gyventojų sveikatai. Be to, aš norėčiau taip pat paskatinti ekspertus padiskutuoti šio klausimu. Aš esu taip pat e, pasirengęs pateikti daugiau ekspertų išvadų. Taigi esu pasirengęs dabar atsakyti jūsų klausimus. Нарушението на директивите за отпадъците 1999-30. Aš norėčiau dar kartą pabrėžti, kad tos direktyvos, kurių iki šiol nebuvo laikytasi. Tai taip, taip, taip 2001 metų atlikų perdirbimo direktyva ji taip pat yra nurodyta mūsų dokumentuose. Iš tiesų, nėra jokios sistemos, kaip turėtų būti šalinamos atlikos. ir e, e, dėlsiama iki šiol spręsti šią problemą, todėl tos problemos tik tai didėja. Todėl mes kreipiamės į Jūs kaip į paskutinę galimybę padėti mums. Dėkuoju žodis ponui Ivanov. Kalbant apie e, būtinių atliekų šalinimą Sofijos mieste, komisija pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Bulgariją dėl to, kad Bulgarija nenumatė integruoto plano, kuris yra reikalingas pagal 2006 metų Europos parlamento ir tarybos e, direktyvą direktyvos penktai straipsnį. Tai yra pagrindų atliekų direktyva. 2007 e, spalį buvo e, išsiųstas Bulgarijai perspėjimas, 2007 e, metais Bulgarija atsakė, 2008 gruodį buvo į Bulgariją nusiusta pagrista nuomonė, 2009 vasarį Bulgarija atsakė į tą nuomonę, 2009 lapkritį komisija nusprendė perduoti Bulgarijos šį atvejį Europos teisingumo teismui, siekdama įgyvendinti e, savo įsipareigojimus pagal atliekų direktyvos 5 straipsnio. 2010 balandį komisija iš Bulgarijos gavo e, paraišką dėl integruotos atliekų sistemos dėgymo Sofijos valdybėje. Komisijos tarnybos patvirtino pirmųjų svarbių komponentų šios sistemos e, įdėgymą, būtent e, adekvačią e, savartynų, adekvatų savartynų pajėgumą ir kompostavimą. Bet taip pat pareikalavo papildomų duomenų dėl atliekų srautų ir kai kurios e, pateikto projekto dalis turės būti koreguojamos. E, integruota atliekų tvarkymo sistema turėtų būti laikoma vienu projektu ir Komisija mano, kad šį projektą galima būtų gyvendinti dviejais etapais. Pirmasis etapas turėtų būti pradėtas nedelsiant, o antrasis etapas bus įgyvendintas kai, atlikus analizę. Toks modelis Bulgarijos valdžiai leistų sukurti gerai veikiančią atliekų tvarkymo sistemą, kuri, būtų, kuri pasiteisintų ilgalaikė perspektyvoje. Kalbant apie Sofijos miesto atliekų tvarkymą, e, iki tol, kol nebus įdėktos naujos atliekų šalinimo sistemos, komisija kartu su Bulgarijos valdžios institucijomis sieks užtikrinti, kad Sofijos e, atliekų tvarkymas atitiktų pagrindinius ES teisės aktų reikalavimus. O dėl pažeidimo procedūros prieš Bulgariją dėl to, kad jie nesilaikė direktyvos. Tai jeigu komisija patvirtins Bulgarijos pateiktą projektą, o Bulgarija pradės įgyveninti, tai bus sustabdyta ši procedūra. O dabar, kaip minėjau, yra šis atvejs perduotas į teisingumo teismą. Komisijos tarnybos ir toliau teiks informaciją šiam komitetui dėl e, šios pažeidimo procedūros eigos. Ačiū. Мога ли да допълна нещо или? Колега, мама. Cioè, alla fine è preferibile aggiungere. Adesso uh, do la parola ai colleghi. La collega... Jums bus suteiktas žodis po to. Tačiau dabar norėčiau žodį suteikti kolegoms. Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря също на български язик. Не знам кой подред път се занимаваме с... Kalbėsiu bulgarų kalba. Tai jau yra ne pirmas ir ne antras kartas, kai diskutuojame šį klausimą mūsų komitete. Net ir praėjusios kadencijos metu kalbėjome apie šį klausimą, jis e, kelia nerimą. Ši peticija buvo pateikta 2007, o dabar jau 2011 metai. Tai dar sėki parodo, kaip lietai mes dirbame šiame komitete. Galbūt tai iš dalies parodo, kaip veiksmingai mes dirbame, tačiau Komisija mums pateikė oficialų atsakymą. kuris atitinka tai, tą informaciją, kurią aš kaip narė esu gavusi. Atrodo, kad nieko naujo šioje situacijoje neįvyko. Ji ir toliau išlieka labai pavojinga. Taigi norėčiau pateikti klausimą komisijai. Kaip, ką reikėtų daryti Bulgarijos vyriausybei, kartu su Bulgarijos vyriausybė. Iki šiol nieko nepadaryta, kad šis naujas renginys būtų pastatytas. Nėra iškumo dėl tų dviejų projekto etapų. Kaip viskas vyks, kokie yra šio plano aspektai, ką dar reikia patikslinti, kad šis projektas būtų oficialiai patvirtintas ir kad prasidėtų statybos. Kokie yra laiko terminai, kad Sofijos savivaldybė ištaisytų situaciją. Vietos gyventojai ir toliau gyvena nesveikoje, nesaugioje aplinkoje. Taigi, noriu paklausti, kokią informaciją jūs esate gavę iš Bulgarijos institucijų dėl šio savartynų. Čia nekalbame apie tai, ar šie savartinai atitinka Europos teisės aktų reikalavimus. Galbūt reikėtų pasiūsti misiją į vietą, kad būtų nustatyta apibriešta tikroji situacija. Dabar reikia pagalvoti, ką toliau reikia daryti, kad išspręstume situaciją. Jau šis atvejs pasiekė teisingumo teismą, tačiau vis tiek iki šiol nėra jokio rezultato. Jau daugiau nei ketverius metus problema kabo ore, o sprendimo nerandama. Ši peticija, manau, turėtų būti palikta atvira. Tačiau taip pat manau, kad mūsų komitetas turėtų nusiųsti Bulgarijos vyriausybei laišką ir raginu komisiją suorganizuoti misiją į Sofiją, kad išsiaiškintų, kokia yra tikroji situacija. Kolegos ir ponia peticijos pateikėjau, tai yra ta pati sena istorija. Mes ir toliau svarstome, ar galime dar daugiau svarstyti, kiek laiko turėtų užtrukti. Nuo 2007 metų jau yra šita peticija, ji vis dar neišspręsta, o dabar jau pradėjome 2011-uosius. Europos komisija mums sako, kad jie nuodugniai ir rimtai nagrinėja, kaip galima būtų idealiai įgyvendinti projektą. Puiku. Tačiau Europos komisijos atstovė. Prieš pradėdami kaltinti Bulgarijos vyriausybę, ir aš taip pat nuspėju, kas tuo met buvo Sofijos meras, tačiau baigėme juokus. Komisijos atstovė, prašau, pasakykite man pirmiausia, kiek laiko jums reikia, kad atliktumėte rimtą situacijos vertinimą? Ar turite kokios nors techninės informacijos apie pokyčius vietoje? Ar turite informacijos apie poveikį, kurį darys tie įrenginiai bendruomeniai ir aplinkai? Tikriausiai neturite. Trečia. Pasakykite mums, Kaip atrodo tas tyrimas, kurį minėjote? Kada, ar turite numatę kokį nors e, laiko grafiką, kada pradės veikti tas renginys, ar gegužę, ar lapkritį, nežinau. Ir ar jis pradės veikti 2020-aisiais, ar Ar dar nežinia, kada jis pradės veikti? Na, atsiprašau, bet aš negaliu priimti jums tų tuščių mm, sakinių. Mes e, čia nediskutuojame Biblijos tiesų ir tuščių sakinių negalime priimti. Turite mums aiškiai pasakyti, kada galiausiai uh, bus pradėta pažeidimo procedūra, kadangi valstybės narės vyriausybė nesėima veiksmų. Ir galutinis pastebėjimas, kas atlygins žalą už sužlugdytus vietos gyventojų gyvenimus. Ar Europos komisija tai padarys, ar Bulgarijos vyriausybė? sumokės arba baudas ar subsidijas, ar at, apmokės medicinos išlaidas tų žmonių, kurie buvo paveikti. Ir grįžtu, ponė pirminkė, prie pradinio pasiūlymo. Absoliučiai būtina rengiant naująjį atliekų tvarkymo pranešimą dirbti kartu su aplinkosaugos komitetu, numatant tam tikrą tvarkaraštį, nes dabar, kaip valstybės narės sprendžia šios klausimus, tai yra visiškai nepriimtina. Pirmininkė, mes netrukus vyksime į Bulgariją. Kokią žinę turėtume perduoti Bulgarijos piliečiams apie dėl jų pagrysto prašymo? Ar mumis kas nors patikės? mes tiesiog apsijuoksime, o aš to negaliu priimti. Auken. Yeah. Uh, Pane Auken. Ačiū pirmininkė. Visiškai pritariu tam, kas buvo sakyta. Įsivyravo tokia nebaudžiamumo atmosfera ir tai yra tikrai didelė problema. Ir dažnai lik ir, na, yra pri, priimama tokia situacija ir tiesiog priimam kaip faktą tai, kad niekas nedaroma. Tačiau taip neturėtų būti. Reikėtų spręsti atliekų problemas ir tikrai reikėtų glaudžiau bendradarbiauti su Envi komitetu. Ir aš manau, kad šiemet komisija turėtų griežčiau laikytis savo pozicijos. Taip, aišku, turėtų imtis procedūrų jau senai, turėtų senai pradėti pažydimų procedūras. Tačiau, na, reikia daryti tai, ką dabar galime daryti. Ir manau, kad šiemet reikia griežčiau viską daryti. Negalima tiesiog nuolat sakyti, kad atliekų klausimas per daug sudėtingas Žinome, kad ši problema egzistuoja ne tik naujose valstybėse, o ir senose, tokiose kaip Italija, pavyzdžiui. Ir tuose valstybėse šis klausimas taip pat nerimtai traktuojamas. Tad tikrai turime visi suvokti, kad padėtis labai prasta ir reikia kažką keisti. Ir veiksmų reikia imtis jau senai, bet tikiuosi, kad bent jau dabar reikalai pajudės iš vietos ir tikrai tikiuosi, kad bus kreiptasi į Kopenhagos agentūrą, kad pradėsime dirbti su jie, nes jie tikrai turi gerų minčių ir žino, kaip galėtumėm vieni kitiems padėti. Nes svarbiausia yra ne tik nubausti tuos, kas nusižengia, bet ir spręsti problemas, reikia tiesiog gerinti padėtį. Bet, kaip sakiau, svarbu bendradarbiauti su agentūra ir dirbant kartu bandyti viską išspręsti. Dėkoju. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Ačiū. Aš iš tiesų norėčiau pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegoms. Aš norėčiau pabrėžti, kad ketveri metai tai iš tikrųjų per ilgai. Tai visų pirma, čia mes turime atsižvelgti tai, kad kenčia žmonės. Visi ketveri metai svarstymų tuščių arba šimtinėjimo tai yra tikrai per daug. Ir e, tikrai ES arba komisija neapmokės jų sveikatos išlaidų. Mes e, iš esmės, ar mes norime apmokėti e, chemoterapiją, pavyzdžiui, tiems žmonėms, kurie susirgs dėl tų savartynų, ar mes žinome, kas tai yra vėžys. Ir iš esmės čia yra reikalingi tam tikri jau ryštingi veiksmai. Būtent, kad mes padėtume tiems žmonėms ir kad jie nekentėtų daugiau. Nes e, taip mes prieisime prie to, jeigu nieko nedarysime, kad vien tik tai stūksos praktiškai visoje Europoje savartynų kalnai ir mirs žmonės. Taigi čia yra labai svarbus sveikatos apsaugos klausimas. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also, Pone Jarai. Taigi, e, ačiū, ponė, ponė pirmininkė. Iš esmės čia galima dabar e, perskaityti daugybę e, peticijų, kurios yra susijusios su atliekų tvarkymu ir savartynais. Iš esmės mane sunervino tai, kad nėra taip, kad mes neturėtume technologijų, kurios padėtų iš tų savartynų tikrai padaryti priimtiną žmonėms infrastruktūrą. Tai ta prasme, kad tie savartynai nekenktų jų sveikatai. E, yra pakankamai tų technologijų, e, kuriomis galima išvengti, kad, sakykime, nebūtų išmetami tiek daug e, kenksmingų dujų. Mes, mes matėme, kad, pavyzdžiui, į tam tikrus e, plevelės suviniojamos tos atlikos ir taip toliau. Tai yra taip apsaugoma žmonių sveikata. Irgi mes e, negalima iš esmės to suversti, sakykime, ir savivaldybės vien tik tai, nes e, čia mes jau Vokietijos demokratinėje Respublikoje patyrėme, kad kiekvienas kaimas turėjo savo atskirą savartyną. Labai blogai, kad niekas iš esmės nesijimama šios, e, šioje srityje. Nes e, e, aš matau, kad dabar, pavyzdžiui, yra apeliuojama į žmonės, kad, sakykime, e, čia yra statomi savartynai, iš jų galima taip pat išgauti dujas arba gauti papildomų lėšų iš jų. Žinoma, iš jų galima užsidirbti, iš tų savartynų. Tačiau iš esmės tai yra atliekų sankaupa, kuri nėra savame nei gražiai, nei naudinga. Taigi, kartu su aplinkos e, komitetu e, mes turėtume kaip tik ir pradėti spręsti šitą atliekų tvarkymo klausimą ES. E, čia iš esmės valstybės narės pakankamai nerūpestingai žiūri tokius dalykus, nes, pavyzdžiui, yra pastatomas savartynas, komisija pagrasina jiems, jie reaguoja kažkiek, bet iš esmės ta vyriausybė nėra nubaudžiama. Taigi, mes turime atkreipti dėmesį į vieną labai svarbų aspektą. Tie atsakingi žmonės, e, tos valdžios institucijos, iš esmės kenkia žmonių sveikatai. Tai yra tikrai rimtas sveikatos sutrikdymas dėl tokių netvarkingų savartynų. Ir į tai reikia atsižvelgti. Tačiau niekam tai neįdomu. Ir aš norėčiau užduoti klausimą komisijai. Ir kadagi pradėsite imtis veiksmų? Kada bus padėtas pamatinis asmuo, akmuo? kad galų galia bus pradėtos spręsti tos atliekų šalinimo problemos. Nes iš esmės tai, tai yra du dalykai. Tai e, turimos atliekos turi būti tinkamai šalinamos ir sutvarkyti jau turimi savartinai. Taigi e, e, mes turime atkreipti didesnį dėmesį į tai, kaip valstybės narės e, tvarkosi su savo atliekomis. Tai nėra besivysančios valstybės, kurios neturėtų nei lėšų, nei technologijų. Visos tos valstybės narės turi atitinkamas priemonės. Čia galbūt nepakanka mūsų sankcijų mechanizmo. Čia iš esmės yra tarsi e, yra atskira peticijų kategorija, kuri yra susijusi vien tik tai su aplinka ir atliekomis. Ir e, tose peticijose kalbame, kad kenkiame žmonių sveikatai, aplinkai. Uh, Ir galbūt mums reikėtų tam tikrų efektyvesnių priemonių, kaip spręsti tose peticijose iš, iškeliamus klausimus, kaip galų gale mes toliau dirbsime. Grazie, kolega, non ci sono altri inter... Dėkoju. Panašu, kad daugiau niekas žodžio šio klausimu nebeprašo. Gal komisija galėtų? Peticijos pateikėjas Taip, jei galite palaukite, jums šiek tiek vėliau dar suteiksime žodį. Na, o dabar žodis komisijos atstovui. Ačiū pirmininkė. Aš esu ne komisaras, esu atitinkamo skyriaus vadovas. Pacituosiu tai, ką sakė ponė Auken. Svarbiausia ne nubausti, o išspręsti problemą. Vis dėlto dėl bausmių, man atrodo, kad mes nuveikiam mums tenkantį darbą. Pažeidimų procedūrą pradėjome 2007-aisiais, po stojimo negalėjome to padaryti prieš stojimą, na, o dabar jau nusprendėme eiti į teismą. Taigi, kalbant apie vykdomuosius baudžiamuosius veiksmus, tai priešingai tam, kas buvo sakyta, mes elgiamės griežtai, mes laikome savo pozicijos. Toliau dėl to, ką toliau turime daryti. Taip, svarbiausia yra išspręsti šią problemą ir todėl jau keletą mėnesių dirbame kartu su regijo direktorato kolegomis, ieškome sprendimo šiai problemai dėl modernios, e, modernių įrenginių, e, kurie padėtų tvarkyti atliekas. Ir tam projektui bus skirta 180 milijonų eurų, 110 skirs komisija, kitos lėšos bus skiriamos iš Europos investicijų banko. E, be abejo, tai yra didelis projektas, jam reikia laiko, Kol kas mums ne visai patinka Bulgarijos pateiktas projektas, reikia dar daug ką taisyti, mes su jais palaikome glaudžius ryšius ir sus, nuolat bendraujame su jų aplinkos ministerija, su merais tam tikrų miestų ir tikrai ieškome sprendimo. Taip pat mes vykome ir į vizitus į Bulgariją. Mano kolegos iš atitinkamų direktoratų nuolat ten vyksta, lankosi Sofijoje. Ir jei bus patvirtinti projektai dviem etapais, tai tuomet preliminarų sprendimą turėsime jau po poros mėnesių ir po kelių metų jau praktikoje įgyvendinsim. Aš suprantu, kad tai nėra pakankamai greitai, tačiau tai yra geriausia, ką dabar galime, ko dabar galime pasiekti. Tai yra naujausia informacija. Ačiū. Grazie, il petente può replicare. Dėkoju, o dabar suteiksiu žodį peticijos pateikėjui. Dėkoju. Tikrai atidžiai klausiaus visų pasisakiusių. Noriu pabrėžti, kad kalbame ne apie sankcijas. Ir Kaip Bulgarijos pilietis, turiu pasakyti, kad na, mes nesame naivus. Ir mes tikrai suvokiame, kad dabartinė valdžia tikrai yra nuveikus nemažai ir gerų dalykų, juos reikia ir pagirti dėl to. Vis dėlto reikia suvokti, kokia yra padėtis, kokios egzistuoja problemos. Nepamirškime, kad yra ir aukų. Ir tas aukas jūs matėte ekranuose ir yra žmonių, kurie mirė, kurių jau su mumis nebėra. Visai nesenai 14-metė mergina mirė dėl vėžio. Taigi reikėtų nepamiršti aukų ir vardan jų atminimo turime imtis veiksmų, turime daryti spaudimą valdžiai ir mes žinome, kad savivaldybė bei ministras nėra kompetitingi ir negali rasti sprendimo šiai problemai. Taip jūs galite su jais bendrauti kiek norite, tačiau aš pats kaip mokslininkas manau, kad tas projektas, kuris yra pateiktas, jis, tas projektas tikrai nebus geras, jis nebus įgyvendintas, jis neišspręs taršos problemų. Taigi turime daryti viską, kas įmanoma, kad sukurtumėm sistemą, kuri nekenktų aplinkai ir žmonėm. Tačiau dėje su mumis niekas nesikonsultuoja. Mes neturime jokių galių. Ir jei gyventojai, jei kažkokia grupė ar asociacija yra mažumoje, tai su jais niekas nesikonsultuoja, jų balsas niekam nesvarbus. Ir dėje, bet e, ši situacija yra tiesiog glaudžiai susijusi su korupcija, su išsiplėtojusią korupciją ir tai tikrai stabdo procesą ir neleidžia priimti sprendimų. Panašu, kad yra tiesiog atidėliojama, vilkinamas procesas ir tai mus labai dažnai stebina. Vis dėlto norėčiau pabrėžti, kad mes ketiname šį klausimą perduoti ir į Strasbūro teismą, į žmogaus teisų teismą. Komisija ir toliau aptarinėja šį klausimą su Bulgarijos valdžia, tačiau realybėje tiesiog galima sakyti, kad vyksta genocidas, genocidas ir mes mūšį pralaimime. Dėkoju. Na, vėlgi matau, kad tai yra toks klausimas, kuriuo tikrai reikia rasti sprendimą, tai labai svarbu. Komisija sakė, kad yra pradėtos tam tikros procedūros ir jie komisija nuolat susisiekia su vietos valdžios institucijomis, bando kartu ieškoti sprendimų. Pritariu kolegoms, kurie kėlė klausimų dėl to, kiek laiko trunka visas procesas. Taip, man irgi tai atrodo nepriimtina, tikrai nepriimtina, kad yra vilkinamas procesas Ir turiu pasakyti, kad, na, taip, e, privalome pripažinti, kad institucijos e, dirba savo darbą, be abejo, komisija negali dirbti už vietos valdžios institucijas arba vietoj jų, mes negalime per daug kištis, tačiau yra galimybė stebėti visą procesą ir net kažkiek bandyti jį kontroliuoti. Yra tam tikra priežiūros funkcija ir galimybė. Ir tikrai galima patvirtinti sankcijas valstybėm narėm. Ir vienas iš variantų būtų, pavyzdžiui, pagrasinti sumažinti finansavimą nusižengusiam valstybėm. Tad tikrai spaudimą daryti galim. Panašu, kad yra ir daug rimtesnių problemų ir reikia kalbėti ne tik apie tą planą ar projektą ir apie tai, kiek jis baigtas ar nebaigtas. Vis dėlto tie atvejai, kuriuos šiandien aptarinėjame, tik tai dar kartą parodo, kaip svarbu atlikti detalės studijas, e, Europos atliekų tvarkymo detalės studijas. Nes panašu, kad vėl ir vėl grįžtam prie to paties klausimo, kalbėdami apie skirtingas valstybės, apie skirtingus atvejus, tačiau iš esmės aplinkybės būna vienodos. Ir aš manau, kad reikia atidžiau viską iš, išnagrinėti ir tikiuosi, kad tai bus padaryta ir kad greitų laikų gausime atsakymus į tuos klausimus, kurių, į kuriuos kol kas nebuvome gavę atsakymų ir kad galėsime plačiau pažiūrėti į šią problemą ir nekalbėti vien tik apie atskirus atvejus. E, tad, kiek žinau, komisija ataskaitoje apie atliekas aptars visus šiuos punktus ir taip pat dar noriu pabrėžti, kad komisija turėtų sparčiau dirbti, ypač kiek tai susijęs su tarp instituciniais procesais. Ir gal komisijai būtų naudinga, jei mūsų komitetas nusiųstų laišką atitinkamom šalies valdžios institucijom ir pasiūlytumėm jiems surenkti bendrą posėdį, bendrą susitikimą. Ir tokiu būdu galbūt padėtumėm išjudinti visą tai iš mirties taško. Ką manote, kolegos? Ar manote, kad verta būtų siūsti tokį laišką? Nežinau, ar toks pasiūlymas jau buvo pateiktas, bet, na, jei ne, tai dabar aš jį teikiu, arba jis gal buvo įrašytas ir aplankuose prie informacijos. Gal mes turėtumėm, tikrai turėtumėm parašyti tokį laišką ir tiesiog prisidėti prie problemos sprendimo. Taigi dėkoju peticijos pateikėjų, na, o dabar galime eiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra 2007-78 peticija, devintas darbo atvarkės punktas, Mavrudis Voridis ir dabar suteiksiu jam žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Šita peticija yra susijusi su e, tam tikro įstatymų prieimimu Ten buvo kalbama apie atlikų tvarkymą Atikos regione. Ten buvo kalbama apie tai, kad turėtų būti savartynas aprūpintas integruotomis technologijomis. Ir antrame šio įstatymo straipsnėje kalbama apie tai, kad e, Atikos e, regione e, turėjo būti pastatyti kietųjų dalelių savartynai. Taigi, Graikijos valdžios institucijos iš esmės neatsižvelgia iš įstatymą ir pastatė savartynus, kurie nebuvo aprūpinti tam tikrą integruotos technologijos infrastruktūrą. 2003 metų įstatymu, įstatymą buvo nustatyta, kad vyksta bendras tokio savartino statymo finansavimas, tai vadinasi, komisija pasiūlė bendrą finansavimą. 2004 metais buvo priimtas sprendimas E, suteikti finansavimą šitokio savartino statymui ir 2005 metais e, buvo pasakytas, e, tiksliau buvo pradėtas statyti keratėje savartynės. Taigi buvo iškelti šeši reikalavimai ir buvo pasakyta, kad jeigu tų reikalavimų nebus laikomasi, komisija turi teisę nutraukti finansavimą iš sąnaudos fondų. Ir iš esmės reikia pasakyti, kad iš tų reikalavimų nebuvo laikomas nei vieno. Buvo e, nesilaikoma jokių terminų, nesilaikoma jokių būtinųjų sąlygų. Ir 2007 metais e, buvo numatytas uh, projekto baigimas, tačiau iki šiol tas projektas nebaigtas. Ir e, antrasis savartynas, iš esmės kalbame apie du savartynus, e, buvo pradėtas tik tai statyti 2009 metais, nors Graikijos valdžios institucijos teigia, kad Keratėjos savartyno projektas e, prasidėjo 2010 metais Tai vadinasi, buvo uždėlsa praktiškai visais metais. Komisijos atsakymė e, buvo, buvo pasakyta, tiksliau atsakymė komisijai buvo pasakyta, kad e, projektus buvo sunku pradėti vykdyti, nes kilo tam tikrų teisinių problemų. Žinoma, tokių problemų kilo nes e, e, šitie savartino projektai buvo apskūsti Graikijos aukščiausiam teismui. Ir kol vyko bylos nagrinėjimas, Graikijos valdžios institucijos negalėjo pradėti tokių projektų. Ir buvo e, nuspręsta iš esmės tose savartynuose E, atlikti pirminį e, atliekų apdorojimą, tvarkymą, o ne e, laikyti ir tvarkyti ten atliekas. Tai vadinasi, buvo nesilaikoma netgi pagrindinio reikalavimo dėl atliekų tvarkymo. Taip pat komisijos sprendime suteikti finansavimą buvo keliamas kitas reikalavimas, kad uh, Komisija turi palaikyti e, glaudžius ryšius su savivaldybėmis. Ir ten bus sprendžiamas klausimas, kaip būtų sum, galima sumažinti atlie, atliekų skaičių. O šiuo atveju e, paaiškėjo, kad savivaldybės prieštarauja tų, e, tų savartinių statymui, todėl jos nepasirinko jokios strategijos, kaip mažinti atliekų skaičių. E, buvo e, komisijos sprendime e, numatyta, kad at, kitų atliekų skaičius bus sumažintas 25 procentais palyginti su, su ankstesniais metais. Tačiau nebuvo perdirbama pakankamai kietųjų atliekų. Ir buvo sakoma, kad turi vykti pirminis apdorojimas tų atliekų prieš laikant ir tvarkant savartinę tas atliekas. Tačiau tos perdirbimo sistemos, kurios turėjo būtent ir atliktą pirminį apdirbimą, jos net nebuvo įdėktos. Vadinasi, sprendimai įvairūs buvo nuolat atidėliojami susiję su savartinais. Todėl, todėl Graikijos valdžios institucijoms dabar netgi lengviau nesilaikyti tų reikalavimų, kurie buvo nustatyti komisijos sprendime teikti finansavimą nes e, komisija praktiškai sutinka su jų iškeltomis sąlygomis. Vadinasi, iš esmės nesilaikoma jokių komisijos sprendimo reikalavimų ir netgi situacija tampa sudėtingesnė, netgi, pavyzdžiui, keratėjos e, savartino atveju. savivaldybė netgi norėjo uždrausti tokį projektą vykdyti. Pirmiausia, buvo apklausa įvykdyta nuo 2004 metų. Buvo planuojama statyti tą keratėjos savartyną, tačiau net nebuvo atliktas tyrimas, aplinkos vertinimas. Nes pirmiausia, iš esmės, statant, pavyzdžiui, savartiną, reikia išsiaiškinti, ar ten nėra archeologinių vertybių. Turi būti atlikti bandomieji kasinėjimai. Nebuvo gauti atitinkami leidimai. Ir norėčiau pasakyti, kad akivaizdu, kad Graikijos valdžios institucijos veikia netinkamai ir nesilaikė pagrindinių reikalavimų nustatytų komisijos sprendime. Todėl aš nesuprantu, kodėl komisija nieko nepadarė. Jinai niekaip nereagavo ir nenutraukė finansavimo šių savartinų. La, la komisione, signor Kremlis. Ačiū komisija. Thank you, Madam Chairman. Ačiū pirmininkė. Atvej, šis atvejs skiriasi, lyginant su ankstesniais, tuo, kad Šiuo atveju egzistuoja visuomenės pasipriešinimas tiem projektams, kurie leistų išspręsti problemas toje vietovėje. Kitaip tariant, tie du savartynai, kurie finansuojami, bendrai finansuojami Europos komisijos, gali, galėtų leisti uždaryti neteisėtus savartynus, kuriuos minėjo kalbėtojas, o toje E, vietovėje yra daugiau nei penki tokie neteisėti savartynai, už kuriuos Graikija pasmerkė Teisingumo teismas. Taigi, e, atsiž... aišku, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas, ponas Voridis yra teisus. Tačiau, norint uždaryti neteisėtus savartynus, reikia pastatyti naujus, kad nebūtų teršiama aplinka ir kad nekiltų grėsmė žmonių sveikatai toje srityje, vietovėje. E, šie du projektai yra ypatingi tuo, kad jie turėjo būti pradėti pradedant e, rušiuoti atliekas, kompostuoti, taip pat panaudojant energiją ir taip toliau. Tai planuojama padaryti. Tose vietose, kur buvo pradėti statyti savartynai, taip pat numatoma įrengti ir integruotas atliekų tvarkymo e, sistemas, kurias tikimės e, bendrai finansuos ir Europos Sąjunga. Todėl, atsakydamas į jūsų mm, susirūpinimą, pirmininkė, kad reikėtų atsižvelgti į galimas problemas susijusias su atliekų tvarkymu visoje Europoje. Norėčiau pasakyti, kad dabar, kai turime naująją atliekų direktyvą, kuri įsigaliojo praėjusiu metu gruodį, dvi pagrindinės problemos yra erdvės planavimas ir žemės panaudojimas iš vienos pusės ir visuomenės palaikymas iš kitos pusės, kadangi jeigu nebus erdvinio planavimo ir žemės panaudojimo ten, kur numatoma įrengti įrengius, įrenginius, jeigu to nebus, tai automatiškai kils visuomenės pasipriešinimas. Ir šio Graikijos atveju ypatumas yra tas, kad piliečiai jau dešimtajame dešimtmetyje žinojo, kad tose vietose bus atliekų tvarkymo įrenginiai. Deja, kuo daugiau vilkinamas procesas, tuo labiau mažėja piliečių palaikymas, kadangi žmonės turi nuosavybę ten, taip pat yra tas e, visur kitur tik ne, ne prie mano namų sindromas. Ir tokia inercija sukuria piliečių lūkesčius ir viltis, kad galbūt tie planuoti įrenginiai niekada taip ir nebus pastatyti. Ir todėl jie galės ir toliau gyventi savo namuose be tų įrenginių. Taigi dabar įsigaliojus naujai direktyvai, kuri kodifikuoja geriausias prieinamas gamybos technologijas ir kiti teisės aktai minėti, turėtų būti įmanoma išspręsti šią problemą Graikijoje. Ir peticijos pareiškėjas teisus sakydamas, kad integruotų atliekų tvarkymo sistemų įrengimas vilkinam, vilkinamas, tačiau nuo kažkur pradėti juk reikia, nes jeigu nebus pastatyti, numatyti sanitariniai savartynai, aišku, kalbant apie kretėjos atvejį, tai egzistuoja tam tikrų problemų. Ir teismo buvo priimtas sprendimas sustabdyti darbus, tačiau kai buvo pateikta apeliacija į aukščiausiąjį teismą, e, jis nepatvirtino tokio darbų sustabdymo sprendimo. Ir dabar yra trys Graikijos aukščiausio teismo nutart sprendimai, kurie patvirtina vietą to projekto ir atšaukia atmeta visus argumentus, kuriuos praeitie buvo pateikę pareiškėjai. Taip pat yra ES pirmos instancijos teismo nutartis dėl prašymo, anuliu, ieškovų prašymo anuliuoti ES bendrą finansavimą. Tai taip pat buvo atmesta. Taigi, kalbant apie taikintinas e, ES aplinkos teisės aktų nuostatas, nėra teisės pažeidimo atveju. Tačiau toje šalyje aukščiausias teismas nusprendė, kad projektas gali tęstis. Aišku, tiesa, kad yra pačios žemiausios instancijos teismo sprendimas, kurio reikia laikytis ir dar daug ką reikia padaryti, tačiau tikimasi, kad greitai bus pradėti darbai, bent jau taip mums sakė Graikijos vyriausybė. Ir aišku, jeigu neprasidės darbai, tai nebus ir bendro finansavimo. Komisija dar ne vieno cento nėra skyrusi. Keratėjos savartynui mes esame padarę iš ankstinį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 Todėl aš e, praėjusią savaitę apsilankiau Karatėjoje ir pasidairiau toje vietovėje. Ir iš esmės turiu pasakyti, iš esmės ten 20-30 e, dienų Buvo didžiuliai neramumai ten, atvyko didelis e, policijos pajėgos ir šio regiono ir savivaldybių gyventojai nesutinka, kad ten būtų, būtų statomas savartynas. Ir iš esmės e, komisija jau e, pasakė, kad nebus uh, skiriamas bendras finansavimas, nes ten yra neteisėtas savartynas. Vadinasi, jau yra Graikijoje pakankamai tų neteisėtų savartynų, o dabar gali būti, kad atsiras dar viena, vienas savartynas. Todėl e, gyventojai, kurie yra susijęs, sakykime, su tuo savartynu, kurie gyvena netoliese, jie prašo, kad jiems būtų atlyginta žala Visų pirma, sveikatai, kurią daro šitas neįsėtas savartinas. Komisija pasakė, kad, e, kad nuo 10-mečio ten jau kalbama, kad turėtų būti pastatytas savartynas. O per tą laikotarpį, kol diskutuojama buvo apie šitą e, savartyną, padidėjo gyventojų skaičius tame regione beveik du kartus. Ir 2003 metais e, smarkiai išaugo gyventojų skaičius tame regione. Nes e, Keratėjoje yra puikus susiekimas su nacionaliniu oro uostu Atenuose. Ir pastaraisiais metais 60 procentų praktiškai padidėjo gyventojų skaičius. Ir tie žmonės ten gyvenantis, jie kovoja prieš savartynų statymą. Todėl ten nieko negalima greitai nuspręsti. Nes e, situacija yra pakankamai sudėtinga. ir, e, sakykime, netaikant modernių technologijų, šitas savartinas tikrai bus tiems gyventojams nepriimtinas. Todėl e, labai sunku vyriausybei kovoti su gyventojais ir vykdyti toliau tą projektą. Mes turime suprasti, kad e, tame regione vyksta smarkus protestai prieš tą savartyną ir aš manau, kad ten gali situacija tapti uh, sudėtingesnė ir pavojingesnė, negu mes įvaizduojame, nes jau dabar iš esmės e, šalyje yra pakankamai protestų. Ir vyriausybė e, jau susiduria su pakankamais iššūkiais. Nes visų pirma, dėl finansinės krizės buvo atleista pakankamai daug žmonių, valstybės tarnautojams atlyginimai buvo sumažinti, Ir aš manau, kad e, vyriausybė praktiškai pasiekia ribas, kur jinai jau gali veikti, neišaukdama didžiulio gyventojų pasipriešinimo. Iš esmės, e, e, galbūt mūsų politikams susidaro toks įspūdis, kad mes vertinami esam pagal tai, ką mes pažadame arba kaip mes kalbame. Tačiau žmonės mus vertina pagal mūsų darbus. Ir keratėjoje e, vietos gyventojai iš tikrųjų aršiai kovoja prieš vyriausybės iniciatyvas. Ir iš esmės mes turime padėti Graikijos vyriausybė vykdyti savo konkrečius įsipareigojimus. Non ci sono altri interventi. La Kollegin Wertmann. Dankeschön. Also, mir fehlt eine. Äh, iš esmės, äh, čia dabar aš prisiminiau dar vieną panašų atvejį susijusiu su kita peticija. Čia, aš, kaip matome, šita peticija yra susijusi su 2007 metų įvykiais. Ir aš manau, kad äh, kalbėti yra labai neblogai, bet veikti reikia būtinai. Ir aš manau, kad vietoj to, kad kalbėtume, mes turime imtis galų galę darbų. Misione. Pochi minuti perché siamo in fase di chiusura. Grazie. Ar komisija dar nori sureaguoti? Taip, štai ką norėjau pasakyti. Taip, buvo vėluojama. Ir tai kažkiek, aišku, kainavo. Ir ta kaina yra padidėjęs visuomenės pasipriešinimas ir labai teisingai buvo pastebėta, kad šio regiono, šio, šios vietovės gyventojų skaičius per tą laiką padvigubėjo, išaugo dvigubai. Taigi akivaizdu, kad pasipriešinimas visuomenės taip pat dvigubai išaugo. Vis dėlto reikia suvokti, kaip, ką reiškia atliekos jų gamyba ir tvarkymas tame rajone, regione. Tai turi būti daroma pagal ES taisyklės. Ir kaip žinote, Atikos regione iš vis yra tik tai trys vietovės, kuriuose numatyta, kad gali būti tvarkomos atliekos. Papildomas visuomenės pasipriešinimas ir vienos iš vietovių išbraukimas reikštų, kad likusios dvi vietovės turėtų apdoroti žymiai daugiau atliekų. Nepamirškime, kad gyventojų skaičius išaugo. Na, o kalbant apie e, keratėjos e, regioną, taip, matome aišku piliečių pasipriešinimą ir tenka tie, tik apgailę stauti dėl to, tačiau jau dabar ten tame rajone veikia nelegalus savartynas. Taigi meras kuris atsakingas už nelegalaus savartino uždarimą, iš tikrųjų prieštaravo naujo savartino atidarimui, kuris atitiktų ES reikalavimus. Dėl to keila labai daug neiškumų. Taip pat aš nesuprantu, kodėl kai kurie prieštarauja bendrafinansavimui. Nesuprantu, kodėl prieštaraujama tam, kaip yra vykdomi projektai. Juk viskas turėtų būti vykdoma labiau integruotai. Ir nuo kažko reikia pradėti. Ir kalbėdami apie Bulgariją, tai minėjome, kad labai svarbu yra tas pirmas savartynas, teisėtas savartynas. Todėl, kad būtent į jį bus atvežamos tos e, atliekos, kurios prieš tai būdavo vežamos į nelegalius savartynus. Ir jau po to pirmo savartino galima bus statyti papildomus įrenginius. Kitas dalykas. Naujausias komisijos sprendimas yra numatyti 50 milijonų eurų šio sanitarinio savartino statymui, jeigu nebus e, pažeistos jokios taisyklės. Ir kol kas niekas nepasikeitė. Mes ir toliau stebime padėtį ir jei mes pastebėsime, kad darbai nebus pradėti laiku arba kad iš vis nebus pradėti, tai tuomet mes sustabdysim finansavimą, tiksliau nevykdysim to sprendimo dėl finansavimo ir Graikija turės panaudoti nacionalinės lėšas. Bet tokiu atveju atsidursime tam užburtam rate, nes bus sukurtos problemos visoj grandiniai. Ir dar kartą pabrėšiu, kad sprendimas yra pirmo sanitarinio savartino, teisėto savartino įrengimas. Dėkoju peticijos pateikėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. mes negavome jokių lėšų iš esmės Graikijoje, nes <laughs> niekas nebuvo ir nuveikta. Tai yra logiška. Tačiau aš norėčiau pridurti kelias mintis. Kalbant apie socialinę toleranciją ir apie pasipriešinimus. Tai yra, aš manau, pakankamai svarbus dalykas. Vadinasi, socialinė sankloda kurį susikūrė, iš esmės e, priklauso nuo atitinkamos strategijos, kaipgi yra kūriama šitą socialinę sanglaudą. Mes kalbėjome apie 2003 metų projektus, o dabar 2011 metai. Iš esmės, Graikija e, jau turėjo prieš dešimt metų iš esmės e, sumažinti biologiškai e, suyrančių medžiagų kiekį, kurios yra išmetamas kaip atliekos 25 procentais. Tačiau to nebuvo padaryta. Ir kaipgi dabar gali būti pasiektas socialinis pritarimas, jeigu piliečiai supranta, kad e, vyriausybė tiesiog iškasė kelias duobes ir ten buvo metamos atliekos. Ir nebuvo jokios taikomos strategijos, kuriai galėtų pritarti, pavyzdžiui, ir piliečiai. Ir netgi buvo pažeistos ES teisės aktų nuostatos. Iš esmės, e, komisijos ir Europo, e, susitarimas arba komisijos sprendimas teikti tą finansavimą, tai irgi yra teisės aktas. Ten yra iškelti tam tikri reikalavimai. Ir turi būti taikomos tam tikros sankcijos, tai yra atimamos lėšos, jeigu tų reikalavimų nesilaikoma. Taigi dabar e, kalbant apie e, savartynus. Buvo pateikta ir neteisinga informacija, kurią būtent pateikė Graikijos valdžios institucijos komisijai. Yra ir atitinkama savivaldybių asociacija, kuri protestuoja prieš senuosius savartynus ir prieš naujosius savartynus. Negalima pasakyti, kad tos E, savivaldybės e, protestuotų prieš visus naujus savartynus. Jos protestuoja tik prieš tokius, kurie nėra aprūpinti atitinkamą modernę technologiją, kad nekiltų aplinkos, tai yra žalos aplinkai, kad nekiltų ekologinių katastrofų, kad nebūtų pakengta, sakykime, archeologinių kasnėjimų vietoms. Taigi būtent tai yra didelės e, problemos, kurios padarytos yra Graikijoje di una tempistica che non rispetta i diritti dei cittadini, sulla quale eh, ci interrogheremo. Taigi, dar pakartosiu, kad kyla problemų dėl laiko terminų, viskas vilkinama, yra negerbiamos piliečių teisės. Taigi, paremsiu pono Baštinaris pasiūlymą dėl pokalbio su komisaru Ševčevič. Manau, tikrai turime pradėti veikti aktyviau, visos institucijos tai turi daryti ir tas pasiūlymas, man atrodo, geras. Ir akivaizdu, kad yra nemažai įrodymų, jog tikrai stringa mūsų bendravimas su atitinkamom institucijom, kad negauname atsakymų į klausimus laiku, kad yra vėluojama teikti informaciją ir taip pat komisija ne visuomet sugeba įvykdyti savo pareigas. Tad kol kas dar laukiame vietos valdžios institucijų atsakymų ir po to turėsim pažiūrėti, kokiu veiksmu imsis komisija. Bet bent jau kol kas matome, kad padėtis nesikeičia ir negerėja. Taigi dabar taip pat konkrečiai aptarnėjome peticiją, kuri ir toliau turi būti atvira, ji išliks atvira dar negalim, negalime baigti jos svarstymo ir tikiuosi, kad na, ateityje stebėsime, kaip vyksta bendravimas tarp vietos institucijų ir komisijos. Na, o dabar eisime prie kitos peticijos. Taigi, sekanti peticija, kurią pateikė ponas Simbrasas. Pone Imbrasai, žodis Jums. E, dėkui, gerbiamas pirmininkė. E, šiandieną mes daug kalbam apie atliekų tvarkymą, štai prieš tai būsius peticijos apie savartynus, o mano peticija yra e, irgi apie atliekų tvarkymą, bet ne savartyną, o atliekų deginimas. Aš manau, kad <clears throat> šitas atliekų tvarkymo būdas, jis įmanomas, žinau, kad jis galimas, nors ir nėra tarp atliekų tvarkymo prioritetų, Bet jeigu jis e, tvarkingai, e, prisilaikant reglamentų, tai gali būti tokie dalykai deginti atliks. Tačiau mano peticija buvo pateikta, aš esu kartu ne tik teikėjas peticijos, bet esu ir Europos parlamento narys. Ir mm, priežasis štai tokios, dėl ko ta peticija atsirado čia. <clears throat> E, Vilniuje viena bendrovė stambi, kuri mm, daro labai didelės pastangas į daugumą komunalinių paslaugų invaziją, tiekia šilumą, tvarko komunalines atlikas, nori ir atlikas deginti. Ir turi sklypą, kuriame nutarė, kad jie galėtų pastatyti atlikų deginimo gamyklą. Tačiau problema štai kame. Tas sklypas yra vyraujančių vėjų, vakarinių vėjų pusėje, e, arti gyvenamų teritorijų mūsų miesto Vilniaus E, kuriame gyvena per šimtą su virš tūkstančių gyventojų, tai yra apie 30 tūkstančių miesto gyventojų, 30 procentų, e, netoli gamtinių teritorijų saugomų, kurios siūlomos įtraukti į Natūro 2000 tinklą. Toje vietoje yra didžiulė termofikacinė elektrinė, kurios e, išmetimai iš, iš, iš dumtraukių irgi eina į tą gyven, gyvenamą zoną. Stambus dideli vandens valymo renginiai toje vietoje yra. Ir svarbiausia, kad nebuvo paieškota alternatyvių geresnių vietų iš viso. O tiesiog buvo bandoma šitoje vietoje, ta bendrovė turi sklypą ir nutarė statyti. Bet galbūt vėlgi nebūtų tai visiškai blogai, jeigu kada ta bendrovė pristatinėjo gyventojams miesto tarybos salėje savo projektą, E, iškilus klausimam nebuvo atsakyta į daugelį klausimų. Pirmiausia, kaip bus rušiuojamos atlikos, kokia dalis atliekų bus deginama. Nebuvo aiškus atsakymas, koks kiekis atliekų deginamas. Nebuvo atsakyta į klausimus, kokios bus naudojamos technologijos. Ir daugumą klausimų buvo nutilima, lik ir bandoma slėpti. Tai ir sukėlė gyventojų, šito daugumos gyventojų šimto tūkstančių didžiulį nepasitenkinimą, e, nes tokius objektus statant, manau, turi būti visiškai aišku ir atsakyta į visus šitos klausimus, apie kuriuos tik aš jums pasakiau. E, dėkui komisijai, komisijai ir mūsų komitetui, kad mm, nereikėjo daug metų laukti, o šiek tiek daugiau kaip metus po mano peticijos pateikimo. Mes šiandien jau svarstome šitą problemą. Noriu padėkoti už tai. Bet aš noriu dabar, naudodams progą, norėčiau dar ir komisijai užduoti tam tikrą klausimą. E, mes bandėme eigoje susisiekti su komisija e, dėl tarpinių, tarpinės informacijos. Ar kreiptas į Lietuvos vyriausybę šito klausimu, ar gauti atsakymai. Na, turim problemų bendraujant su komisija ir ne, tiesiog mums ne, ne, Aplinkos e, apsaugos generalinį sekretariatę kontaktuojam tik su sekretorija ir mums net nesuteikia galimybės susisiekti su specialistu, kuris šitą klausimą kūruoja. E, dabar tiesa, mūsų ta bendrovė ir matyti valdžios atstovai pajutė, kad vis dėlto teks komisijai aiškiai atsakyti, kokia ta gamatila turėjo būti pastatyta, ar kokios tos technologijos, į visus klausimus turės atsakyta, galų gale E, Vilniaus e, regiono aplinkos departamentas sustabdė šito projekto vystymą, ačiū Dievui, kaip sakoma, e, matyt, pamatė, kad bet kaip, bet kaip tokių projektų statyti, matyt, nebus leista. Tai jau yra gerai. Tačiau aš norėčiau šiandien kreiptis į komiteto pirmininką ir paprašyti, kad vis dėlto mes kartu galėtumėm gauti atsakymą iš komisijos raštišką formą, kasgi buvo iš Lietuvos valdžios institucijų, koks gautas atsakymas. Kol kas iš komisijos mums jo nepavyko gauti, taip. Va, nu, bet e, jaučiu, kad iš to bendravimo, kuris vyko iki šiol, manau, kad gali būti problemų. Aš manau, kad mes turėtum šiandien tą klausimą neužbaigti svarstymo šiandien, nežiūrint, kad sustabdytas tas projektas. Mes turim gauti pilnus atsakymus, o kasgi ten buvo planuojama daryti, įdant, kad toks precedentas ateityje nepasikartotų. Mes turim neleisti e, bendrovėm, sakykime, ieškoti savo naudos e, daugumos gyventojų, daugumos žmonių sveikatos sąskaitą. Tai trumpai tiek. Dėkui. Pirmininkai. Muchísimas gracias. Eh, en nombre de la comisión le voy a dar la palabra al. Dėkoju. Suteiksiu žodį komisijai, tačiau turiu pasakyti, kad lieka nedaug laiko, nes greitai turi prasidėti koordinatorių posėdis, todėl komisijos bei kitų, kurie kalbės, prašyčiau kalbėti kiek galima trumpiau. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Ačiū gerbiamam parlamento nariui Imbrasui už iškeltą klausimą ir pristatymą. Na, šį klausimą komisija nagrinėjo ir ryšium su skundu, kurį gavome. Ir komisija stebi, kaip yra laikomas leidimų išdavimo procedūros dėl šio projekto. 2010 lapkričio 19 Lietuvos institucijos informavo komisiją, kad poveikio aplinkai procedūra jau baigta jau įvertintas poveikis aplinkai ir lapkričio mėnesį 2010-aisiais Vilniaus regione atitinkama institucija priemė sprendimą, e, kuriuo patvirtino, kad bus vykdomas atsiprašau, buvo priimtas sprendimas neleisti vykdyti šio projekto toliau. Komisija mano, kad, na, kadangi projektas nebus vykdomas, tai nereikia tęsti ir tyrimo. Vis dėlto, jeigu jūs turėsite ir daugiau klausimų dėl šio uh, projekto konkrečiau, tai galite į mus kreiptis. Dėkoju, ponas Poštudan. Ar dar kas Ačiū. Klausimas. Aš tikrai esu nustebęs, kad viena valstybė narė vykdo taip neskaidriai savo darbus ir kad yra nepateikiama informacija net peticijos teikėjų, kad iš vis negaunama jokios informacijos apie projektą. Man atrodo, kad tai turėtų būti prievolė kiekvienoje valstybėje narėje teikti tokią aiškę informaciją. Taigi, antras dalykas, džiaugiuosi, kad regioninė valdžios institucija atsisakė išduoti leidimą tokiam projektui ir jo vykdymui. Tačiau, tačiau dar turiu pasakyti, kad, na, kogi galim pasimokyti iš šio atvejo. Ką jis rodo? Ir turime pagalvoti, ar galime leisti valstybėm narėm ir toliau elgtis taip, kaip jos elgėsi iki šiol. Nepamirškime, kad turime europinės taisyklės ir teisės aktus, tačiau jie ne visuomet tokie veiksmingi kaip nacionalinės taisyklės. Tikiuosi, kad aplinkosaugos direktoratas informuos Lietuvos vyriausybę apie tai, kad trūksta skaidrumo jų santykiuose su peticijų teikėjais, su bendryje plačiaja prasme ir kad yra nepakankamai teikiama informacijos. Ačiū, ponas Puštinado. Ar peticijos pateikėjas dar nori pasisakyti? Jei norite, dar dvi minutės jums suteiksiu, jei norite papildyti. Paitai, aš matau atsiliepė komisijos atstovas, mes pasistengsim su komisijos atstovu e, pabendradarbiauti ir tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas bus vaisingas. Dėkui. Muy bien. Eh, nosotros lo esperamos también. Le agradecemos al colega. Puiku, dėkoju. Tikrai tikimės, kad sėkmingas bus jūsų bendradarbiavimas. Taigi kol kas atvira lieka ši peticija, manau, tam niekas neprieštarauja. Taip, puiku. Na, o dabar, manau, padarysime labai trumpą pertraukėlę ir po trijų minučių prasidės koordinatorių posėdis.